susėsti visų. Notre prochain point, alors... Kitas darbo atverkės punktas yra labai svarbus klausimas. Tai yra finansavimas transporto skaitmeninės energijos srities sektorių ir, aišku, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas. Priminsiu tik, kad šis pranešimas bus aptariamas ir patvirtintas bendro transporto ir ITRE komitetų posėdžio metu. Todėl norėčiau pasveikinti visus ITRE komiteto narius atvykusius į šią salę. Sveiki atvykę. Mūsų darbo tvarkė, aišku, bus atskira. Bendrajam posėdžiui pirmininkaus įtre komiteto pirmininkas, kurio šiandien nėra, bet jį pakeičia kolega ir aš taip pat pirmininkausiu šiam posėdžiui. Taigi sveiki atvykę į mūsų posėdį. Taip pat norėčiau pasveikinti Polą Rubiką, kuris prisijungė prie mūsų bendrųjų diskusijų. Ir iš karto paprašysiu bendra pirmininkio pasakyti keletą žodžių. Prašau. Recht herzlich nuoširdžiai dėkoju e, poniai Deli. E, šiandien aš pavaduoju poną Buzeką, ITRE komiteto pirmininką. Žinome, kad e, ITRE ir TRAN komitetų bendradarbiavimas yra puikus ir jis jau puikiai susistigavo. Ir iš tiesų mes turime daug bendrų interesų. Šie du komitetai veiksmingai dirba kartu. Mes turime tris pranešėjus, kurie parodė, kad ir šioje srityje bendradarbiavimas vyksta e, puikiai. Tai yra Marian Žan Marinesku, e, Pavel Telička ir ponen Dikonen. Ir tikiuosi, e, kad šitas mūsų bendradarbiavimas taip pat yra svarbus ir prieš artėjančius parlamento rinkimus. Mes turime kalbėti apie efektyvų energijos vartojimą Tai yra esminis klausimas ir būtent e, transporto srityje mes matome naujų e, kažkokių projektų įgyvendinimą, e, kad nebūtų miestuose taip, kad viena, viena transporto priemonė e, važiuoja ir nuolat stoja ir vėl yra užvedama. Reikia siekti efektyvaus transporto vartojimo ir mes taip pat žinome, kad tas nuolatinis stabdymas sukelia daugiau smulkiųjų dalelių taršos dėl to, kad e, nuo padangų e, tos mažos e, dalelės atsiskiria nuolat stabdant. Todėl Europiniuose didmeščiuose yra daug aplinkos sauginių problemų su tuo susijusių. Energijos sektoriuje yra labai svarbus energetikos paketo įgyvendinimas ir man, mums reikia siekti horizontalaus bendradarbiavimo taip pat ir TNT srityje ir manau, kad tas horizontalus bendradarbiavimas turi būti lydimas taip pat ir bendradarbiavimo tarp agentūrų. Taip pat skaitmeninėme sektorėje turėtume sukurti e, e, tikrą skaitmeninę rinką ir manau, kad tie 42 milijardai, kurie skirti šiam tikslui, bus e, tikslingai panaudoti. Dėkoju ir suteikiu žodį bendra pirmininkiai poniai Dėlį. Ačiū už įžanginį žodį. Dabar norėčiau pasidžiaugti tuo, kad regionų komiteto pranešėja šio klausimu dalyvauja posėdėje. Sveika atvykusi. Po diskusijų suteiksiu Jums minutę tam, kad Jūs pristatytumėte savivaldybių regionų perspektyvą požiūrį šį klausimą. Taigi, Pirmasis bendras posėdis darbo tvarkė, jeigu prieštarimų nėra, yra patvirtinta. Na ir iš karto pradėsime prie Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Iš karto pradėsime diskusijas, suteiksiu žodį transporto komiteto pranešėjams, ponai, ponums Marineskui ir ponui Teličką, toliau įtrė pranešėjai poniai Virkunen, tam, kad jie pristatytų savo pranešimų projektus ir tada jau pradėsime diskusiją su užsirašiusiais nariais. Ponas Marinesku, žodis jums, prašau. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponia Rubikai už dalyvavimą mūsų posėdėje. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo projekto rengimo. Tikrai puikiai vyko bendradarbiavimas tikiuosi, kad ir toliau tokia dvasia dirbsime per ateinančius mėnesius, kol užbaigsime šį klausimą. Mūsų pasiūlymus tikriausiai esate matę. Aš kalbėsiu tik tai apie tris aspektus. Iš pat pradžių pasakysiu, kad su ponu Telička bendradarbiavimas puikiai vyko iki šiol, bet dar per ateinančias savaitės susitiksime Ne, ne, aš tiesiog bandžiau pasakyti, kad puikiai vyko bendradarbiavimas ir kad toliau jis vyks. Nežinau, kodėl mane netaip supratote. Taigi, tris aspektus paminėsiu. Mano idėjos kokios būtų. Pirmiausia, biudžetas. Kaip žinia, DFP pranešėjai yra pateikę pasiūlymų, kaip horizontaliai šį klausimą integruoti į e, pranešimus, taip pat į laikinai pranešimą, kuris bus parengtas gruodžio mėnesį. Man atrodo, numatyta procedūra yra gera. Tie pranešėjai mums e, gairių numatė. Dėkoju ponui Rikė už nuomonę. Jis prašė daugiau finansavimo, bet galiausiai iš dabartinės Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas buvo paliktas toks, koks yra. Aš siūlyčiau prašyti padidinti finansavimą iki 20 milijardų komisijos 2011 metų pasiūlymą. Jeigu jau prieš septynerius metus komisija manė, kad 20 milijardų reikia transportui, tai Aš manau, kad mes pranešėjų Olbrechto ir ponios Toma procedu, siūlomų procedūrų čia laikytumėmės. Kaip žinia, 2011 metais 20 milijardų eurų būtų pasiūlyta, buvo pasiūlyta. Ta suma buvo sumažinta dėl žinome ko, dėl Kamerono diskusijų su Europos taryba, ES taryba. Dabar šiek tiek padidintos lėšos yra skaitmeniniais, skaitmeniniais ryčiai, pakankamai lėšų energijai skiriama, tačiau realiai transportas gauna mažiau nei pagal dabartinį cefą. Taigi, siūlyčiau dar kartą su kolegomis tai aptarti. Antras svarbus dalykas - sanglaudos politika. Mano manimu, tas pasiūlymas labai keistas. Kartu su Telička jau tai aptarėme, taigi, kaip sakiau, keistas pasiūlymas pateiktas septynias, perkelti pinigus iš sanglaudos politikos, 70 procentų nacionalinių vokų būtų čia lėšų. Taigi, 30 procentų būtų siūloma panaudoti Rail Baltica projektui, taip ir ketinama daryti. Tačiau aš nemanau, kad vienų valstybių narių e, skurdui padengti turėtume dabar skurdinti kitas valstybės narės. PPS komisija pasiūlė metodą pagal nacionalinį BVP apskaičiuoti šias sumas. Taigi, nacionalinių vokų lėšos neturėtų, negalėtų būti perkeltos kitų valstybių narių programoms, todėl siūlyčiau iš pranešimo tai iš vis išbraukti. Na ir galiausiai trečias dalykas - teisinės viršenybės principas. Mano manimu, nebūtina kalbėti apie teisinės viršenybės principą visuose horizontaliuose pranešimuose. Šiuo metu reglamentas kaip tik nagrinėjamas parlamente Na, aš kaip ir galėčiau susitaikyti su tuo, kad čia CFE būtų taip palikta, bet jeigu jau dabar teisinės viršenybės principų laikytumėmės, tai tada ir valstybių narių rekomendacijų reikėtų laikytis to paties požiūrio. Mes pranešimo projekte ketiname tai numatyti. Tai tiek, dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponui Marinesko, ačiū, kad laikėtės jums numatyto kalbėjimo laiko. Dabar žodis ponai, ponui Teličkai. Ačiū pirmininkė. Aš pastebėjau pono Vandalino provokaciją dėl pono Marinesku pasisakymo. Na, taip, jis paminėjo, iki šiol vyko puikus bendradarbiavimas, aš manau, kad ir toliau pavyks mums puikiai dirbti ir pasakysiu, kad visada labai malonu dirbti e, su žmonėmis, kurie turi ir koncepcinį, ir techninį mąstymą. Dabar dėl iki šiol atlikto darbo, jums pateikto pranešimo projekto, be jokios abejonės išriškėjo skirtumų bendrai dirbant. Ponas e, Marinesku keletą aspektų paminėjo, dar jų yra ir daugiau. Na, bet pasakysiu, kad mes bandėme parengti tokį juodraštinį projektą, neapdorotą dar projektą. Mums, aišku, kai kuriems aspektams reikia daugiau ir laiko, ypatingai tiems aspektams, kuriuos minėjo Marijano. Taigi finansavimas į jį reikėtų pasižiūrėti iš keleto skirtingų dimensijų. Pirmiausia, bendra suma, toliau didesnis veiksmingumas, didesnis papildomumas, saveikumas, taip pat e, tarpusaviršys tarp e, skirtingų trijų sektorių. Tai nėra vien tik tai skirtingų sričių bandymas e, maišyti komponentus, tai yra bendras finansavimas. Taigi, mums reikia siekti veiksmingumo pirmiausia. Dėl bendrosios sumos, kurią siūlo Marijanas ir Hanna, aš pritarčiau tam, kad ką kolega Marnesku ką tik tai pasakė. Na, gal kai kurie ir tam nepritars, bet aš pasakysiu, kad CEF yra sėkmės istorija, nepaisant to, kad CEF galėtų būti vartotojui paprastesnis naudoti, paprastesnis apskritai. Na ir aišku, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, ši priemonė tikrai yra smarkiai supaprastinta. Manau, kad ir toliau turėtume motivuoti valstybės narės dalyvauti šioje programoje. Jeigu, pavyzdžiui, didelis junglumas, aveikumas tarp sektorių arba pavyzdžiui, modaliniai projektai, bendros įmonės, tarkim, kūriamos yra, aišku, tai būtų lengviau pasiekti rezultatų ir, aišku, visi tik laimėtų iš tokio bendro finansavimo. Komisija didelį dėmesį kreipia į skirtingų programų lėšų maišymą. Taip. Geras pasiūlymas, bet tai negali būti tik tai politinis kažkoks pareiškimas. Mes turime užtikrinti, numatyti tam tikras taisyklės skirtingų lėšų panaudojimui. Reikia veiksmingumo Didelė dauguma projektų yra infrastruktūrų projektai, pavyzdžiui, geležinkelio srityje. Ir kad ir kaip mums taip nepatiktų, tai yra nepelningi projektai. Reikėtų žiūrėti, kuris projektas labiau subrendęs, tarkime, įgyvendinimui. Panagrinėti situaciją reikėtų. Žinau, kad komisijos pasiūlymo vienas aspektas suskaldys parlamentą bei komitetus. Tai būtų vadinamasis dvigubas dvilypio naudojimo objektų klausimas. Pavyzdžiui, yra tokių objektų, kurie yra tik tai karinės paskirties. Na, o mes norime, kad tos infrastruktūros, tarkime, būtų ir civiliniais tikslais, pavyzdžiui, krovinių pervežimo tikslais naudojamos. Taigi reikėtų atspindėti tą dvigubo panaudojimo objektų aspektą. Bet kaip ir sakiau, pagrindinis tikslas yra veiksmingumas ir tikslų atitikimas. Kaip kad Marijanas sakė, dar liko mums aptarti nemažai klausimų, mums abiems, mums visiems trims. Taigi dar per ateinančius e, susitikimus, posėdžius bandysime žiūrėti, kaip tuos tarp valstybinius aspektus išspręsti. Dar klausimų tikrai nemažai liko ir turėsime apie ką kalbėti per ateinančią savaitę ir mėnesius, taigi bus dar pakeitimų. Na, bet nepaisant to, tam tikra koncepcija, vizija jau štai popieriuje yra ir mielai išklausysime jūsų komentarų dėl jo. Dar yra tokių e, pasiūlymų, dėl kurių nepasisakysiu šiandien. Ko gero, turėčiau prieš tai pasitarti su bendra pranešėjais ir tikiuosi, kad mums visiems kartu bei taip pat komitetams pavyks pasiekti puikių rezultatų. Ačiū ponai Teliška, dabar žodis poniai Virkunen. Penkios minutės, prašau. Machines, you know, some... ne, nebeprisimenu, kaip naudotis techniką po vasaros. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti savo bendra pranešėjams. Aš esu įtrė komiteto pranešė, todėl kalbėsiu apie energetikos sektorių. Mano kolegos kalbėjo apie transporto dalį, nors kaip buvo sakyta, mes visi trys dirbame kartu, nes tai yra bendras pranešimas ir mes dėl visko turėdavome susitarti visi trys iš įtrė požiūrio taško transporto sąveika, transporto jungtis yra labai svarbus aspektas, nes tai gali prisidėti prie konkurencingesnės ES. Ir mes žinome, yra svarbus, kokios yra svarbios investicijos šioje srityje, kad mūsų bendra rinka veiktų ir kaip yra svarbu, e, sva, sva, kokios yra svarbios infrastruktūros ir jų tinklai. Ir yra labai svarbu, uh, įgyvendinti tam tikrus infrastruktūrinius projektus, kurie yra svarbus ateičiai. Ir jau kaip buvo minėta, yra trys elementai. Šiame e, pranešime tai yra transportas, didžiausias e, elementas, e, tada energetika ir skaitmeninis sektorius. Ir yra labai svarbu kalbėti apie karinį judumą, e, tra, kalbant apie transportą. Taip pat mes išsikėlėme ambicingus tikslus, e, kalbėdami apie tai, kaip mes galėtume prisidėti e, prie klimato tikslų įgyvendinimo. Ir 60 procentų galėtų būti mūsų indėlis. Ir taip pat yra labai svarbu nepamiršti energetikos tinklų, e, taip pat yra bendro intereso projektai. Kaip atsimenate, ITRE komitete neseniai balsavome dėl tokių projektų ir e, mes tokiu būdu bandėme nustatyti, kokie projektai bus finansuojami pagal šią programą E, programą. E, taip pat praėjusiais metais buvo inicijuoti svarbus dujotekių projektai e, ir didieji projektai bus užbaigti šiemet ir tada mes didesnį dėmesį skirsime elektros energijai ir uh, E, saveikumui bei jungtis, jungtims šioje srityje. Mes nuolat kalbame apie atsinaujinančius energijos šaltinius ir mums nuolat e, reikia atitinkamų jungčių, kad mes sukurtume e, konkurencingą energetikos rinką kalbant apie energetiką ir transportą, yra labai aišku, kokius projektus mes finansuojame, o e, skaitmeninėje srityje mes inicijuojame 5G tinklus ir skatiname e, geresnę sklaidą interneto bei spartą. E, ir mes žinome, kad jeigu mes norime, kad Europa būtų visa sujungta, tai mes turime e, dar daug investuoti į įvairias skaitmeninės darbo atvarkės rytis. Ir naujoje programoje mes e, didelį dėmesį skiriame skaitmeniniai infrastruktūrai, nes dabar yra įgyvendinama skaitmeninės Europos programa su atitinkamais projektais. Todėl yra labai svarbu, kad veiktų ir skaitmeninė infrastruktūra. Taip pat mes turime e, suvokti, e, kokie, ko, kokie projektai bus įgyvendinami, todėl yra labai svarbu apibrėžti bendro intereso projektus energetikos sektoriuje, e, taip pat ir e, skaitmeninėme sektoriuje. Tai yra projektai, kurie turėtų prisidėti prie skaitmeninės rinkos užbaigimo ir e, pasiekti ES tinklų, e, infrastruktūros tinklų tikslų, taip pat e, prisidėti prie visuomenės gerovės. Taip pat e, svarbus aspektas e, čia yra sinergijos arba sąveika, nes mes daug projektų finansuojame iš dabartinės programos ir vidurio laiko tarpio peržiūra įrodė, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti sinergijoms. E, Todėl mūsų e, pranešimo projekte yra kalbama apie didesnį saveikumą tarp e, transporto, energetikos ir, ir skaitmeninių infrastruktūrų, bet aišku, turime nepamiršti klimato kaitos aspektą. Ir e, mes turėtume nepamiršti taip pat alternatyvaus e, kūro ir jo infrastruktūros tiegimo ir mes turėtume e, daugiau dėmesio skirti atitinkamiems projektams ateityje. Kaip žinote, mūsų tvarkaraštis yra labai toksai griežtas ir spartus. Pakeitimus reikia pateikti jau po kelių savaičių. E, spalio mėnesį bus balsuojama komitetuose. Tai yra tikrai labai ambicingas tvarkaraštis. E, bet mes žinome, dėl ko jis yra toks ambicingas. Aš laukiu diskusijų tarp mūsų abiejų komitetų ir taip pat laukiu jūsų pakeitimų. Ačiū. Dėkuoju, ponė Virkunin. Pradedam diskusijas iš karto. Suteiksiu žodį šešėlės pranešėjams ir norėčiau e, perspėti juos, kad kalbėjimo laikas dvi minutės. Aš nutrauksiu, jeigu viršysite jį. Pone Ajala Sender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju e, kopranešėjams už šį e, pirmąjį pranešimo projektą. Mes e, turime dabar atsižvelgti į finansavimo mažinimą ir e, Turime kažkaip spręsti paskatų klausimą šitame sektoriuje. Manau, kad tai atsispindi um, pranešime ir tai yra geras e, signalas, kuomet e, žiūrime į kofinansavimo aspektus, kurie išplaukia iš atliktų tyrimų, tai matome, kad čia kai ką reikia patobulinti. Taip pat e, Žinome, kad e, kai kuriuose srityse ne viskas vyksta taip, kaip e, numatyta. Tai pasakytina ir apie kofinansavimą. Tai, kas numatyta transporto sektoriui, e, nepasiekia minimalaus lygio. Ir aišku, mes turime siekti, kad e, tas finansavimas būtų kaip įmanoma e, didesnis ir čia mes darome, ką galime. Taip pat e, labai svarbu suprasti, ko mums reikia ir čia turime galvoti apie konkrečius aspektus. pavyzdžiui, Saragos Atarvela jungtis. Mums labai svarbus šis aspektas. Dėkoju, poniai Ajalas Sander. Dabar žodis poniai e, Kampula Natri. Žodis jums dviems minutėms. Dėkoju. Pane pirmininkė, su pirma norėčiau padėkoti visiems trims pranešėjams. Aš dirbu ITRE komitete. Mano darbos rytis yra energetika ir um, ir skaitmeninis sektorius. Energetikos uh, sektorius yra toks sektorius, kur e, reglamentavimas yra labai svarbus dalykas. Mes turime siekti benglės ekonomikos, e, galvodami apie ateitį, siekiant e, Paryžiaus susitarimo tikslų, kurie buvo atnaujinti. Mes turime galvoti apie kovą su klimato kaita ir čia turime labai atsargiai numatyti naujas taisyklės, nes naujos taisyklės turi prisidėti prie iš tikrųjų benglės ekonomikos ekonomikos. Mes turime skirti didelį dėmesį elektros tiklams bei atsinaujinančioms energijos e, rušims. Toliau e, ten tinklai mes e, teigiamai į tai žiūrime, tačiau galbūt čia gali prireikti daugiau finansavimo negu kad numatyta komisijos pasiūlyme skaitmeninis sektorius, įtre komitetas yra patvirtinęs ir parlamentas apskritai yra patvirtinęs e, e, ambicingas e, nuostatas šioje srityje. Visą tai turės būti finansuojama, finansuojant jungtis ir infrastruktūras. Mes taip pat turime investuoti į kelių tinklą bei transporto mazgus kalbant apie EFSI, Europos investicijų e, banką ir skaitmeninį sektorių, mes turime labai aiškiai išdėstyti savo poziciją ir prioritetus ir turime numatyti tokias taisyklės, kurios būtų nuoseklios. Kalbant apie sinergiją, abu komitetai turi dirbti kartu šitais uh, klausimais. Tačiau mes turime aiškiau apibriežti taisyklės. Ponas Lotovski, vadys jums trijoms minutėms. Dėkoju. Pone pirmininkė, aš norėčiau pasisakyti pono Roberto Zylės e, vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas, jisai atsiprašo, kad negali dalyvauti šiame posėdėje, tačiau manęs prašė perduoti tokius aspektus jo vardu. ECR e e, frakcija teigiamai žiūri į komisijos pasiūlymą. Labai svarbu kitoje DFP numatyti tinkamas, e, tinkamą lėšų dydį iš e, sanglaudas fondo, taip pat turime skirti daug e, svarbos tarp valstybinių projektų įgyvendinimui. Sanglaudos fondo lėšos numatytos mano kalbais ryčiai. E, 14-20 metų laikotarpiui turi būti pakankamas tam, kad e, kita DFP galėtų e, finansuoti plataus masto infrastruktūrinius e, projektus, pavyzdžiui, Rail Baltica projektą. Siekiant didesnės pažangos ir siekiant labiau motivuoti valstybės nares įgyvendyti įvairius projektus. 30 procentų e, lėšų iš sanglaudos fondo turi būti skiriama konkurencingumą e, klausimams. Dėl 30 procentų, e, gal, tai gali būti ir nepakankama, turėtų būti numatytas 50 procentų e, dydžio finansavimas. ECR frakcija pritarė komisijos e, pasiūlymui dėl karinio judumo. Sangaldos valstybės e, galėtų pasinaudoti kofinansavimo procentų, 60-65 procentų. Dabar e, ponas čia sakė. Dėkuoju. Pane pirmininkė, aš norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Džiaugiuosi, kad e, pranešėjas bando supaprastinti šią programą. Šį aspektą jau minėjo ponas Telička. Pranešėjas e, siekia paprastesnių taisyklių, paprastesnių įgyvendinimo srityje įvairių aspektų e, supaprastinimo ir nuseklumą tarp įvairių aspektų. Taip pat jisai nori kombinuoti tris pagrindinius e, šios priemonės e, ramščius, tai yra geras dalykas. Ir jisai taip pat nori užtikrinti sąsąją su tokiamis priemonėmis, kaip, e, tokiais fondais kaip Sanglaudos fondas. Aišku, čia yra akcentuojamas judumas, inovacija energetikos rytyje, transportos rytyje, visa tai turi būti gyvenama nuosekliai. Kai kurie kiti aspektai. Visų pirma, e, kalbant apie tos projektus, kurie atitinka reikalavimus, mes čia turėtume prioritetą teikti tam vyriausybiniams e, projektams. Čia kalba sukasi apie bendro intereso projektus. Ir mes būtent tokiems projektams turime teikti pirmenybę. Kalbant apie tarp valstybinius projektus, tai jie bus labai svarbus mūsų energetikos rinkoje ir Europai tai turi būti prioritetas. Antras dalykas - vandenilis, vandenilio ir dujų naudojimas. Tai yra labai svarbus ateičiai aspektai, tačiau turime nepamiršti to, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse dujų infrastruktūros, tai minėjo beje pranešėja, E, turi būti tobulinamos, nes kai kurios e, yra nepakankamos, kai kurios net nepastatytos, tai turi būti padaryta. Taip pat turime atsižvelgti į, į kovos su klimato kaita tikslus. E, dujos yra labai svarbus sektorius, ypač rytų Europoje. Mes turime taip pat galvoti apie kovą su tarša. Dabar suteiksiu žodį ponui Petersen. Ir jo nėra salėje. Tada ponė Viu. Jos nėra taip pat. Ponas Ziluaga. Sveikiname Jūs mūsų komitete. Žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. kovos su klimato kaita politika paprastai susijus su daug gražių žodžių. Priminsiu, jog Nikola Vilio, e, aplinkosaugos e, ministras, atsistatydino, nes negalėjo taikstytis su Europos institucijų ir su Prancūzijos prezidento Makrono neoliberalia politika e, šiame sektoriuje. Aišku, čia nieko naujo, tačiau turint omenyje, kad e, jisai buvo tas ministras, kuris e, užsijėmė energetikos pareinamojų laikotarpių, tai atspindi tam tikras problemas ir e, tam tikras silpnasias pusės, apie kurias turėtume pagalvoti. Kalbant apie šį pasiūlymą dėl infrastruktūros tinklų priemonės, tai e, čia yra kalbama apie 60 procentų, 60 procentų lėšų, kurios turi būti skiriamos klimato tikslams, tačiau tai nėra pakankamai konkretus e, teiginiai, nes kriterijai nėra pakankamai aiškus, nėra pakankamai aiškių kriterijų taikomų atsinaujinančios energetikos šaltiniams atsinaujinančios e, energijos rušims. E, šitie dalykai gali būti interpretuojami įvairiai pastarajame pasiūlyme. Šiuo metu 5 milijardai yra skiriami energetikos projektams, e, didžioji dalis dujų sektoriuje ir aš manau, kad naujame pasiūlyme čia praktiškai nėra jokių pokyčių. Todėl uh, E, turbūt turime daryti išvadą, kad tai, ką žadėjo mums komisijos e, narys, lankydamasis mūsų komiteto posėdėje, nebus ištesėta. Mums, e, kaip frakcijai, labai svarbu, kad transporto infrastruktūros būtų veiksmingai naudojamos civiliams ir kariniams tikslams. Mes norėtume, kad mes e, kalbėtume šiame tekste apie klimato apsaugą. Dėkoju, dabar žodis ponui Kramer. Dvi minutės. Dėkoju kai kitiem sektoriams reikia lėšų, tai visuomet visi kalba apie transporto sektorių. Kai Junkerio fondo reikėjo finansavimo, tai iš kur buvo paimtos lėšos iš transporto sektoriaus. Dabar reikia e, kariniam bendradarbiavimui finansavimo vėl imame iš transporto sektoriaus, nors mes e, matome, kad karinis bendradarbiavimas nėra pavyzdinis. E, galbūt iš tiesų reiktų pasimokyti iš tam tikrų šalių ir investuoti tik tose sritise, kur matome e, bendradarbiavimą. Iš europinių lėšų buvo iš Krokuvos per Katovisus iki pat Vokietijos nutestas geležinkelių koridorius ir e, iš tiesų 30 metų nebuvo lėšų skirta tam e, e, to, e, to geležinkelio spragos esančios Vokietijoje užpildymui. E, ir iš tiesų anksčiau, prieš 25, 25 metus, e, galėjo traukiniai važiuoti, bet dabar matome, kad nėra bendradarbiavimo, dėl to vyksta, tada įvyksta kelių šimtų metrų tokios spragos geležinkeliuje ir dėl to negalime e, keliauti nenutraukiamai. Taigi manau, kad kol nėra valstybių narių bendradarbiavimo tarpusavėje, mes negalime skirti atitinkamiems projektams e, lėšų. Mes matome iš praeities, kad ne visuomet e, tik tai lėšos e, aps, nusprendė e, didelių projektų sėkmę ar įgyvendinimą. Pavyzdžiui, buvo projektų, kurie buvo puikiai finansuoti iš Šveicarijos, vieni iš Šveicarijos pusės, bet yra spragų, pavyzdžiui, Vokietijoje arba Prancūzijoje. Pavyzdžiui, iš Müncheno į Bazelį neįmanoma tiesiogiai nuvykti. Taigi mes čia kalbame e, apie, e, ne apie transportą, o apie statybų sektoriaus ir bankų sektoriaus lobistų aptarnavimą. Manau, kad e, trans, reikia pabrėžti, kad transporto sektorius yra vienintelis sektorius, kuriame uh, E, emisijos e, iš metalų skaičius tik tai augo. Todėl manau, kad mes turime koncentruotis į šį sektorių ir kalbėti apie e, įvairias su tuo susijusias išlaidas. Jūs paminėjote klimato kaitą ir aišku, taip yra, kiek kuo mažiau mes dabar darysime, tuo daugiau mokėsime už tai ateityje. Ir būtent transporto sektorius yra tas sektorius, kuriame reikia kovoti su klimato kaita ir yra baisu, kai dažnai transportas nevaidina jokio vaidmens atitinkamuose planuose. Dabar yra investuojama tik į naujus projektus. E, pavyzdžiui, mes žinome, kad Belgijoje e, yra sumažintas, sumažinta netgi kontrolė. E, aišku, yra sutaupoma e, tam tikrų lėšų, bet mes turime investuoti į infrastruktūras. E, mes turime e, išsaugoti jau egzistuojančias infrastruktūras, egzistuojančius projektus. Mes turime pasimokyti praeities, iš praeities klaidų, kai milijardai yra skiriami bet kam. Dėkoju, ponė Kramer. Toliau, pona Marcelizė. Yes, Ačiū, pirmininkė. Taip pat dėkoju ir pranešėjams, ypač e, poniai Virkonen. Uh, E, kuri yra mano kolegė iš šitrio komiteto. Daug kas, kas e, yra parašyta šiame pranešime, yra tikrai gerai suformuluota, yra kalbama e, apie skaidrumą, apie sąveikos, sinergijos efektus, taip pat apie galimybės skaitmeninti ES. Taigi mes turime specifinius tikslus, e, kalbant apie išlaidas, tai yra kova su klimato kaita ir tai turėtų būti šimtų procentų suderinta su, tuo, su mūsų įsipareigojimais pagal Paryžiaus susitarimą. Mes dabar turime nuo žodžių pereiti prie darbų ir mums reikia aiškių kriterijų, pagal kuriuos viešojo sektoriaus lėšos būtų naudojamos ir e, būtų naudojamos atsakingiau. Mums reikia nedaugiau projektų. E, e, nebereikia e, projektų susijusių su iškastiniu kūru. E, Mums reikia tikslingai panaudoti lėšas Ir taip pat šiame e, pranešime reikia kalbėti apie tarp valstybinius su atsinaujinančia energija susijusius projektus. Ir būtent į tuos projektus įtraukti vietos lygmenį. Mes turime kalbėti apie inovatyvius, sudėtingus projektus. Aišku, tam reiks atitinkamų mokslinių tyrimų. Reikia taip pat e, e, paskatinti privačias investicijas mums reikia e, būtent į tai ir atsižvelgti šiame pranešime. Aš e, džiaugiuosi bendradarbiavimu, būsimų bendradarbiavimu su pranešėjais. Matau, e, matau, kad mes čia parengsime priemonę, kaip nuo žodžių pereiti prie darbų ir galėsime atitikti įvairius lūkesčius, nes mes dabar turėtume jau pradėti tikrai veikti ir veikti reikia greitai Ačiū, ponu Maselėzi. Dabar žodis poniai Damato. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, kad infrastruktūrų klausimas transporto sektoriuje turi būti e, traktuojamas galvojant visų pirma apie veiksmingumą, bet visų e, pirma apie mūsų piliečių saugumą. E, Aišku, dar prisimename Genujos tilto griuvimą. 43 žmonės žuvo ir visi kolegos e, sutarė, kad tokie dalykai yra neprimtini. 2018 metais, kad infrastruktūros yra netinkamo lygmens, ne, ne, ne, nesiekia, e, netenkinam žemiausių e, primtinų saugumo standartų ir kelia grėsmę piliečių e, gyvybei. Turi būti užtikrinamas saugumas visose e, infrastruktūrose. Aišku, kol kas finansavimas, kurio e, reikia užtikrinanti mūsų transporto sektoriuje tinkamus tinklus iki 30 metų, yra nepakankamas. 30,7 yra e, visas paketas skirtas e, e, infrastruktūros tinklų priemoniai, tačiau turime taip pat e, galvoti apie tokius regionus kaip pietų regionas, kadangi lėšų paskirstimas nėra vienodas ir teisingas, mes norime teisingesnio lėšų paskirstimo. Ir uh, mes per savo teikiamus pakeitimus reikalausime daugiau lankstumo, taip pat e, daugiau aiškumo dėl kofinansavimo ir taip pat e, sieksime, kad būtų daroma kai kurių pakeitimų e, finansavimo srityje finan, taikant finansinės e, priemonės. Taip tas pats pasakytina ir apie e, karinio judumo sritį. Dėkoju poniai Amato, o dabar suteikiu žodį ponai, ponui Teličkai vėl. Dėkoju. Pane pirmininkė, aš neregavau anksčiau, nes ieškojau, e, nes laukiau, kol ateis kolega Petersen, nes Jisai nepatenkintas tuo, kad e, ši priemonė, kuri yra labai svarbi Europai, e, ne, e, visiškai sudaroja su klimato kaitos tikslais. Kalbant apie energetikos sektorių šios priemonės kontekste, jis e, norėtų daugiau pakeitimų. E, visų pirma, antras pakeitimas e, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių bei dujų. Jisai mano, kad mes turėtume siekti aukštesnio ambicijų lygio, toliau dėl tarp valstybinių projektų, jisai sako, čia kartelė turėtų būti pakelta iki 10 procentų ir dėl kofinansavimo jisai pabrėžia, kad reikia viešųjų įsipareigojimų, kad būtų pritraukti privatus e, investuotojai. Tad e, visa tai e, yra pono Peterseno išsakytos mintis. Vėl suteiksiu žodį poniai Amato, kuri atsavoja ponui Tamburano, kuris negali dalyvauti posėdėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tad aš pasisakau Dario Tamburano vardu, kuris yra šešėlis panašėjas ITRE komiteto vardu. Jisai atsiprašo, kad negali dalyvauti, bet perdavė savo poziciją man. Jisai dėkoja pranešėjui už pranešimo projektą ir jisai mano, kad daug kas yra patobulinta palyginus su e, komisijos e, pasiūlymu šiame pranešime ypač saugumo srityje, kalbant apie energetiką bei skaitmeninį e, sektorių. Čia taip pat yra kai kas patobulinta, ypač kalbant apie investicijas į šią programą bei e, kontrolę. Jisai nori, kad kai kurie aspektai būtų sustiprinti, ypač e, aplinkosaugos plotmėje, galvojant apie Paryžiaus susitarimo tikslus, reikia užtikrinti, kad tie dalykai būtų suderinti su to, kas numatyta energetikos e, paketo kontekste, ypač e, e, iškastinio kūro aspektais. Kalbant apie e, e, finansavimą, aplinkos saugai turėtų būti skiriama nuo 35 iki 40 procentų ir reikėtų, kad tikslai būtų privalomo pobūdžio. Taip pat e, turime siekti, kad e, nebūtų finansuojamas iškastinis e, kūras ir kad jau būtų atsisakyta iki 50 metų. Toliau dėl sanglaudos fondo turime panaudoti šitas lėšas siekiant geresnio energijos taupimo ir tinkamos valdysenos šiame E, sektoriuje. Taip pat turime skatinti investicijas į infrastruktūras, siekiant kurti išmanesias infrastruktūras ir turime Taip pat turime atsižvelgti į žalinimo aspektą E, šią srityje. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Dėkoju, ponė pirmininkė Deli, kadangi įtrė taip pat prisidėjo prie šio renginio, tai yra labai svarbu, kad uh, papildomi kalbėtojai taip pat gautų kalbėjimo laiko. E, ir tikrai daug jūsų paprašė žodžio. Man atrodo, viena minutė būtų tinkamas e, laiko limitas, kad 12.30 galėtume baigti darbą. E, pirmasis kalbės Paulas Rikė. Prašau. Porą minučių man skirta, todėl kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, e, poreikiai infrastruktūrų yra didžiuliai, bet to valstybės narės e, nesugebėjo užtikrinti e, priežiūros bei naujų darbų įsipareigojimų, bet to Europos infrastruktūros tinklų priemonės mechanizmas yra tikrai sėkmės istorija, niekas to nepaneiks, bet to jo mastai buvo netgi nepakankamai įvertinti, daug plačiau tą priemonę reikėtų naudoti. Kaip žinia, biudžetas yra sumažinta, sudėtinga bus papildomų lėšų surasti. Na ir galiausiai 10 milijardų eurų perkelimas iš sanglaudos į CEF e, buvo tikrai sėkmingas, veiksmingas, e, gerų rezultatų davęs, net ir valstybės narės tam pritarė. Todėl e, pasiūlysiu naują pakeitimą tam, kad 20 milijardų eurų iš konkurencingumo fondo būtų perkelta į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kaip kad tai buvo padaryta iš sanglaudos politikos. Taip galima bus turėti tinkamesnį biudžetą tam, kad tiksliau labiau subalansuotą biudžetą mūsų poreikiai poreikiams. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Keli, prašau, Džonai. Dėkoju. Ir taip pat dėkoju visiems kalbėtojams. Iš tiesų, e, Europos infrastruktūros tinklų projektas yra sėkmingas projektas ir manau, kad reiktų jį tęsti ateityje. Ir Pavelas e, kalbėjo apie tai, kaip reikia pagerinti geležinkelių e, infrastruktūrą. Manau, kad jeigu yra kažkokios socialinės priežastis, tai vis tik tai valstybės narės turėtų įgyvendinti tokius projektus. Mes neturime pakankamai išteklių E, įgyvendinti e, dalykams, kuriuos privalome įgyvendinti, pavyzdžiui, e, įgyvendinant tikslus su klim, susijusius su klimato kaitos iššūkiais. Noriu pabrėžti, kad transporto plėtra nėra tvari. Mes turime e, nuimti e, naštą nuo e, kelių ir iš savo e, rinkiminės apylinkės. Aš žinau, kad, kad kitos transporto rūšis galėtų padėti kovoti su klimato kaita ir tai yra susijusi taip pat ir su e, infrastruktūros tinklais. Mr. Kala, please. Ja, Dėkoju, ponė. Toliau ponas Galeris. Dėkoju. E, pagal dabartinę programą mes turime labai veiksminga priemonė, kai yra 20 procentų skatinamos išim, į, į investicijos į sienas apsaugančias nuo e, triukšmo. Taip pat e, triukšmą riboti padeda, pavyzdžiui, e, naktinio transporto ribojimas. E, E, tačiau gaila, kad dabar e, dar atitinkamai mes nepasiekėme atitinkamų tikslų, todėl ir ateityje turėtų būti skatinamos tos priemonės. Aš noriu taip pat pakalbėti apie karinį judumą. Džiaugiuosi, kad komisija tai traukė į tekstą e, ir gaila, kad pranešėjai tiesiog su, su, sumenkino su E, šitą aspektą. Čia mes kalbame taip pat apie e, civilinį e, naudojimą, krovinių pervežimui, bet taip pat reikia kalbėti ir apie karinį, karinį judumą, nes jie padėtų, pavyzdžiui, užpildyti tas spragas, apie kurias kalbėjo ponas Krameris. E, nes e, mes turėtume kai kada kai kurios krovinius greitai e, nu, nuvežti į rytų Europą, nors daugam tai nepatinka, bet tokia yra realybė. Dėkuoju toliau, ponė Vambremt. Dėkoju, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti vieną svarbų aspektą. Kalbėsiu apie e, su energetika susijusi aspektą. Dauguma iš mūsų pritars tams, e, kad e, ateityje ne, nebūtų sąžininga mokesčių mokėtojų tikslai lėšomis mok, mokėti už iškastinį kūrą. Ir norėčiau priminti kolegoms, kad 60 procentų CEF e, E, buvo e, pastarojų metų investuota į dujas. E, ir buvo tam įvairių priežasčių, kad mes pasiektume daugiau nepriklausomumo, bet man atrodo, kad tai jau turėtų būti praeitis. Mes turėtume E, pakeisti savo požiūrį. Ir iš tiesų e, Paryžiaus sustarimas yra CEF sudėdamoji dalis ir transporto infrastruktūros sudėdamoji dalis. Ir manau, kad mes turėtume padidinti savo ambicijas šioje srityje. Dėkoju. Toliau, ponė Rivol. Merci, merci beaucoup. Tout d'abord. Euh, Dėkoju. Aš pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad palaikau uh, tuos e, pakeitimus, kuriais siekiama iki 10 procentų apriboti voko ribas. Subsidijos turėtų likti pagrindinę finansavimo priemonę transporto projektams, nes jiems reikia ilgalaikių investicijų ir viešojo sektoriaus įsipareigojimų. Dabar kas dėl supaprastinimo ar negalima būtų, pavyzdžiui, iš ankstinio valstybių narių sutikimo konkursams panaikinti. Aš e, pasisakau už tai, kad regionai ir savivaldybės galėtų e, tiesiogiai komisijai teikti projektus be iš ankstinio vyriausybės patvirtinimo. Taip regionai galėtų e, aktyviau dalyvauti RTIT tinklų priemonėje. Na, o dabar dėl prioritetų ir palaikomų veiksmų reglamente reikėtų palaikyti tuos veiksmus, kurie, e, kurių dėka būtų sumažintas atotrukis tarp miestų ir kaimiškų vietovių. Ačiū. Toliau žodis ponui Vim Vandekamp. Ačiū pirmininkė. Labai dėkoju visiems trims pranešėjams, kurie daug e, dirba tais paskutiniais finansavimo etapais. Na, aš iš viso keturis komentarus norėčiau sakyti. Nėra čia kol kas bent jau daug kuo džiaugtis reikia vis dėlto pripažinti, kad mes smarkiai atsiliekame šioje srityje. Daug kas kalba apie energetinius pokyčius, paradigmos pokyčius, tačiau štai pavyzdžiui vidaus laivybos srityje mes labai atsiliekame ir aš pateiksiu ir pakeitimų šią linkmę. Dabar dėl sanglaudos fondų. Kaip suprantu, komisija pasisako už modernizavimą, konkurenciją, naujus kriterijus, Tačiau reikės užtikrinti, kad sanglaudos lėšams nekils pavojus taip pat. Jeigu, pavyzdžiui, mes būsime ribojami per sanglaudos fondą, tai tiesiog mūsų veiksmai bus taip pat riboto pobūdžio. Dabar norėčiau sureaguoti į tel, kolegos Teličkos pasisakymą dėl dvigubo panaudojimo karinių civilinių objektų. Čia vėlgi prie E, finansavimo klausimo galime prieiti. Tačiau dabar, kas dėl CEF reglamento, komisija įsivaizduoja, kad ji gali turinį keisti reglamento, kaip jai patinka. Aš su tuo nesutikčiau. Taip pat norėčiau dar štai vieną pakeitimą pateikti. Dėl konkursų paskelbimo norėčiau sužinoti, kada tie kon konkursų sąlygos bus paskelbtos. Uh, ir parengtos, nes labai svarbu iš anksto tai žinoti. Ačiū dabar žodis poniai. Pane Demonte, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjams, padėkoti už šį pranešimą. Noriu pabrėžti svarbą transporto sektoriuje tarp europinių ten e, tinklų ir ne tik tai pagrindinių tinklų, kurie sudaro didžiąją dalį, bet ir e, E, viso šio, šio tinklo įgyvendimo svarbą. Toliau e, tarp, vyriaus, tarp valstybiniai e, projektai transporto srityje, tokie kaip Turinas Lyonas, jie yra labai svarbus. Ir turime čia galvoti be jokios abejonės ir apie aplinkosauginius aspektus. Uh, Taip pat e, šiandien buvo priimtas genujos e, tilto sugrivimas. Visų pirma, mes turime galvoti apie piliečių saugumą, kalbėdami apie infrastruktūras. Dėkoju taip pat ir už tai, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Toliau ponas Vandalin. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Trys punktai. Visų pirma, biudžetas. didžiosios valstybės narės sako, kad jos daugiau nenori. Gerai. E, toliau e, karinis judumas. Kas gerai susipažinęs su oro transportu žino, kad tai e, negali veikti šioje srityje. Taigi nereikia net pradėti tokių projektų. Tai nežinau, ar mes norime e, to siekti būtent per gynybos sritį, kad e, būtų kuo daugiau e, karinių pajėgumų Europos Sąjungoje. Ir taip pat matau, kad transporta, kelių transportas yra pagrindinis prioritetas. Tai, manau, nėra gerai. Dėkoju toliau ponas Kastaldo, AFET pranešėjas. Kolegė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ši priemonė skirta įvairių e, projektų finansavimui, kurie e, energetikos ar transporto srityje užtikrina labai svarbias e, jungtis. Taip pat tie projektai gali būti svarbus mūsų saugumui ir gynybos sektoriui. Šių projektų įgyvendimas e, dabar smarkiai pasistumėjo į, į priekį, smarkiai pasistamė mūsų diskusijos šitais e, klausimais. Aš pateikiau e, pasiūlymų, e, pakeitimų kai kuriais iš tų klausimų. Toliau e, dėl e, karinio judumo tai negali egzistuoti be labai e, e, glaudžių jungčių su civiliniu sektoriumi. Taip pat e, E, ekonominiu požiūriu turime identifikuoti prioritetus, tai yra intermodaliniai mazdai, oro uostai, jūrų uostai. Ir aišku, čia turime galvoti apie dviejopą paskirtį, e, kad tai galėtų būti naudojama ir kariniais e, tikslais. Taip pat turime galvoti ir apie vietos bendruomenės ir užtikrinti įtraukti. Bet tas e, dviejopas panaudojimas turi būti labai svarbus kriterijus, tai yra 13 e, straipsnis ir aišku saugumo aspektas čia taip pat yra esminės e, svarbos. Aplinkosaukos aspektas taip pat čia yra labai svarbus, nes turime užtikrinti ES tikslus, kovojant su tarša ir su klimato kaita. Toliau geopolitiniai aspektai, nes dabar mūsų kontinente vyksta ne viena šios ryties krizė, turime galvoti apie ateitį ir iš anksto galvoti apie galimas problemas ir jų sprendimą, galvodami tiek apie karinį sektorių, tiek apie įvairias gamtinės katastrofas. Turime taip pat įgyvendinti integruotą geografinį požiūrį, galvodami ir apie rytų vakarų ašį ir apie šiaurės pietų. Dabar Izabel Bodomijos regionų komiteto, jinai yra pranešėja šito klausimo. Žodis jums dviems minutėms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už tokias labai svarbes dvi minutės kalbėjimo laiko, kurias skyrėte regionų komitetui, nes e, regionų komitetas e, yra labai svarbus partneris, nagrinėjant judumą ir transporto e, klausimus Europos parlamente. Šiandien buvo paminėtas mūsų vaidmuo kaip vietinių valdžios atstovų institucijos vaidmuo ir mes keičiame savo darbo tvarkę, kad galėtume dalyvauti jūsų svarstymuose. Labai svarbu, kad regionų komitetas ir parlamentas kartu veiktų, e, įsiklausydami į mūsų e, piliečių nuomonę. Tad e, šį, šią popietę aš kaip tik tai pirmininkausiu posėdėje, kuriame dalyvaus įvairios interesuotos pusės ir iki E, rugsėjo 21 e, dienos aš e, turėsiu apibendinti visus pateiktus mano pranešimui pakeitimus. Kaip sakė panas Rykė, šis, ši priemonė yra puikiai priemonė, ypač tokiu metu, kuomet trūksta viešo finansavimo, tačiau tiesą sakant, vis dėlto galbūt šiam projektui kol kas trūksta ambicingumo lygio. Jeigu būtų siekiama aukštesnių ambicijų, Europa tikrai iš to e, laimėtų ir daug e, laimėtų mūsų krovinių pervežimo įvairūs e, sektoriai, būtų mažinama tarša ir e, turi būti einama nuo kelių transporto prie geležinkelių e, transporto didesnio vaidmens siekiant e, Paryžiaus tikslų, kaip kad ir buvo akcentuota ne vieno pasisakiusiojo. Dėkoju, dabar žodis Europos komisijai. Man, man pranešė, kad MUF generalinis direktoratas e, kūruoja šią sritį, ponas Oliver Zilė. Penkios minutės, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau patikoti trims bendra pranešėjams už jų darbą, taip pat už tai, kad jie prisideda prie Europos infrastruktūros tinklų priemonių, priemonės rengimo. Manau, kad bendrosiams gairiams komisija taip pat pritarė. Čia puikiai yra akcentuojama, kuriuose vietose tekstas turėtų būti patikslintas ar patobulintas. Uh, Dabar keletą aspektų norėčiau paminėti. Pirmiausia, sinergija. Sinergija yra viena iš tų naujovių, kurių, kurių mes čia pageidautume ir aišku, netmetame galimybių niekam čia. Tai reiškia, kad gali būti, pavyzdžiui, bendros darbo programos kai kuriais klausimais rengiamas. Dabar kas dėl finansavimo, skirtingų finansavimo šaltinių. Taip, mes manome, kad tai yra svarbu, bet juk pagrindiniai principai čia nesikeis. Čia vadinamiesiams grantams išmokoms bus didžiausias dėmesys skiriamas. Tas skirtingų šaltinių finansavimas yra įdomus tuo požiūriu, kad būtų pritrauktas privatus kapitalas. Ir aišku, mums reikia čia šioje srityje laikytis naujojo finansinio reglamento, kuris ką tik tai e, buvo patvirtintas, todėl mums čia dar reikėtų tam tikrus techninius aspektus aptarti. Dabar e, tyrimų bendras finansavimas nėra svarbiausias galbūt klausimas, bet e, taip nėra. Maždaug 50 procentų subjektų gali finansuoti studijas, bet labai svarbu, kad tas studijas finansuotų CEFAS taip pat. Čia juk yra inžinerinės studijos, aplinkos poveikio vertinimo e, studijos, todėl labai svarbu išlaikyti 50 procentų finansavimą. Toliau dėl transporto prioritetų labai svarbu balansą numatyti atitinkamą. Atrodo, kad e, jūsų mikrofonui yra techninių problemų. Siūlyčiau dabar kalbėti iš kito mikrofono, iš jūsų kaiminės mikrofono. Taip, daug geriau dabar. Taigi kalbėjau apie transporto srities prioritetus. Sakiau, kad reikia balanso atitinkamo pusiausvėros tarp modernizavimo ir priežiūros tinklų. Mes nemanome, kad oro uosto įtraukimas į atitikties kriterijus būtų labiausiai tinkamas sprendimas. Dabar dėl dvigubos paskirties objektų pritartume parlamentui dėl to, kad čia šiai priemonė reikėtų daugiau detalumo. Ir taip pat reikėtų sustiprinti garantijas dėl dvigubos paskirties objektų finansavimo. Aišku, reikia proporcingumo, ne visi ten te objektai bus tokie dvigubo panaudojimo ar paskirties objektai. Todėl kartais labai svarbu būtų atskirti, kas būtų kariniai objektai, o kas būtų grinai investicijos į infrastruktūras. Na ir galiausiai buvo išsakytas pageidavimas geriau apibrėžti, kas yra bendro intereso projektai skaitmeninėje srityje. Deja, mes baiminamės tiksliau nenorime, kad e, pasirinkta formuluotė pernelik susiaurintų finansavimo e, projektų pobūdį, finansuojamų projektų pobūdį. Todėl norėtume, kaip manoma, platesnę formuluotę palikti ir mielai e, lauksime pasiūlymų šiuo klausimu. Na ir dėkoju už visą atliktą darbą ir tikimės toliau sėkmingai dirbti su pranešėjais ir kitais etapais, tolesniais šio darbo etapais. Dėkoju. Atrodo, kad e, liko viena minutė pranešėjams atsakyti trumpai. Pradėsiu nuo pono Marineskų, prašau. Aš komentarų neturėsiu. Puiku, ponas Telička. Tai man dabar vienam liko dvi minutės, ar ne? Ne, jeigu rimčiau, tai labai trumpai. Dėl vidaus e, vandenų laivybos, dėl modalumo. Atrodo, kad čia pozicija buvo aiškiai išsakyta. Komisija turėtų pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui e, kompetitingų generalinių direktoratų veikla būtų organizuojama tinkamiau. Aš manau, kad čia galima dar geresnių rezultatų pasiekti. Dabar dėl Europos parlamento požiūrio. Vimas apie tai išnekėjo, kiti galbūt per ateinantį laikotarpį bandysime šį aspektą sustiprinti. Na, o dabar dėl studijų, į kurių klausimą komisija sureagavo. Taip, tai yra tik tai viena klausimo pusė. Jeigu, pavyzdžiui, aš labai noriu identifik... tiksliau įgyvendinti vieną kažkurį projektą, tai e, reikėtų motivuoti ir tas valstybės narės. Ir, paaišku, ir aišku, jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė nesugeba to projekto paremti, tai e, reikia kažkaip kitaip veikti. Dabar dėl to, ką sakė Maiklas Krameris ir kiti, dėl veiksmingumo. Mes ne iš transporto juk biudžetą gauname, atvirkščiai juk viskas. Mes turime papildomo biudžeto uh, kurio galbūt e, nepakanka. Mes tiesiog norėtume, kad tie ekstra pinigai nebūtų panaudojami dvigubos paskirties objektams, kad netektų tai kariniai pramoniai, kažkur tai karui finansuoti. Aš jau baigiu. Mes tiesiog turime užkirsti kelią tokioms nelaimėms, kaip kad nutiko Italijoje. Taigi mums reikia turėti tiesiog įrangos, kuri reikalui esant galėtų būti panaudota. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Ačiū, na ir galiausiai žodis poniai Virkunen. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėjau padėkoti visiems už pasisakymus ir mintis. Labai įdomu buvo išklausyti skirtingų nuomonių. Aišku, labai daug žadanti situacija. Nes jeigu dabar visi mano, kad CEF programa yra labai svarbi ir jeigu visi nori, kaip manoma, geriau investuoti lėšas, tai tikrai daug žadanti situacija. Ateityje, ko gero, puikių rezultatus lauksime ir lauksime jūsų pakeitimų taip pat. Pirmininkė, kolegos, norėčiau prieš baigiant posėdį padėkoti visiems trims bendra pranešėjams. Galutinis pakeitimų pateikimo terminas e, rugsėjo 13 diena, 18 diena. Na, o kitas mūsų posėdis, e, bendras posėdis e, spalio 9 diena. Prašau manęs išklausyti. ITRE ir transporto komitetai suprato, tiksliau pirmininkai suprato vieną svarbų dalyką – Mes visi gyvename šalia um, to vulkano, kuris vadinasi klimatas. Mes nebegalime turėti tos labai fragmentuotos vizijos - energija, transportas, skaitmeninė, skaitmeninės rytis, visa tai yra glaudžiai susiję. Ir um, investicijos uh, čia neturėtų uh, būti veidmainiškai skirstamos. Mes įsipareigojame per Paryžiaus susitarimą. Na ir dėkoju visiems už darbą.